Mėly kolegos, taigi norėčiau pasveikinti jūs susirinkusius antrąją mūsų papietinio posėdžio dalį. Svarstysime ir diskutuosime apie ekonominius ir prekybinius santykius su Australija ir Nauja Zelandija. Kėsimės nuomonėmis apie darybų procesą. Džiaugiuosi, kad mumis šiandien yra nemažai aukšto rangos svečių. Norėčiau nuoširdžiai pasisveikinti su naujosios Zelandijos prekybos ministru ponu Groseriu. Sveiki atvykę. Kartu su Justinu Brownu, kuris yra Australijos prekybos ministro pavaduotojas. Taip pat noriu pasisveikinti su Australijos ambasadoriumi Higi ir su ponu Tayloru, naujosios Zelandijos ambasadoriumi Be to su mumis yra keturi ekspertai. Ponas Kernais, jis yra Europos paslaugų forumo vykdantisis direktorius, Lima Kijama, tarptautinės e, politinės ekonomijos e, Europos centro vadovas, e, taip pat Kopa, Pana Pesonin, generalinė Kopako Kodžeka, generalinė sekretorė. Kai žinote, kad Nuoja Zelandija, Australija palaiko pakankamai glaudžius prekybinius santykius su Europos Sąjunga, Australija dalyvauja taip pat ir e, procese darybose dėl laisvos prekybos Būtent laisva priekyba yra mūsų šios dienos susitikimo tema. Taigi, diskusijų pradžioje suteiksiu žodį abiems ambasadoriams, leisdamas jums pasakyti po įžanginę kalbą, kuri turėtų trukti daugiau nei penkias minutės ir pirmas kalbės ponas Hygi. Ačiū, ponė pirmininkė. Man didelė garbė atvykti čia į jūsų komiteto klausimą. Ir uh, džiugu, kad dalyvauja ir Naujosios Zelandijos bei Australijos draugai. Norėčiau pasveikinti uh, ir Tim Grace bei savo kolegą David Taylor naujosios Zelandijos ambasadorių. Aš manau, kad bus e, išsakyta nemažai esminių nuomonų dėl prekybos su Naujaja Zelandija, su Australija. Ašgi apsiribosiu kiek platesniais komentarais. Prieš porą savaičių įvyko pirmasis per penkerius metus aukščiausio lygio susitikimas ir a, jis vyko Turkijoje, tuo pačiu vykstant didžiojo dvidešimtuko susitikimui. Pirmas dalykas, kad aišku, egzistuoja tam tikras pagrindas sudaryti laisvos prekybos sutarčiai. Tačiau tai yra tik tai vienas etapas pakeliui į ES ir Australijos santykių plėtotą. Pareiškime taip pat pažymėta, kad dėl pagrindų susitarimo Australija ir ES beveik susitarė. Ir būtent šis pagrindų susitarimas paklaus pamatus tolesniam darbui. Um, užsienio reikalų vyriausiai galiotinė Mogherini ir komisijos pirmininkas džiaugiasi tuo susitarimu ir pasiekimais įvairiose srityse, įskaitant mokslo tyrimų, švietimą, um, priekybą ir kitą. Pareiškime taip pat paminėtas neseniai pasirašytas krisių valdymo susitarimas, kuris leis bendrai reaguoti į kylančias pasaulyje krizes. Tokiu būdu ir Australija įgyja galimybę dalyvauti Europos krizių valdyme. Ir mes prisidėsime dar ir prie to, kad padėsime sustiprinti Somalio pusiasalio ir Indijos vandenino tautų jūrinius pajėgumus. Turiu pasakyti, kad Australijos ir Europos Sąjungos nuostatų e, interesai šiuo atveju sutampa. Kalbant apie mūsų ateities santykius, tai reikia juos plėtoti, plėtojant ir bendradarbiavimą tarp paprastų žmonių. Australija senai dalyvavo dalyvavo plėtojant bendradarbiavimą Ramijo vandenino jūros regione ir tai natūralu pažiūrėjus į mūsų geografinę padėtį. Tačiau Australija nemažiau tamprius ryšius palaiko su Europą. Ir uh, tokia santykių perspektyva mes vadovavomės ne vieną dešimtmetį plėtodami priekybą su Europa. Tačiau per pasaruosius dešimtmečius nemažai uh, pasikeitimų įvyko ir juos mes vykdėme drauge, todėl kad tikime tomis pačiomis vertybėmis. Tačiau pateiksiu pavyzdį. Australija yra viena iš artimiausių um, JAV sąjungininkių, reaguojant į Rusijos agresiją Ukrainoje. Mūs, mums su sankcijos labai panašios į jūsų sankcijas. Taip pat mes norėtume, kad pietryčių Azijos vandenise būtų galima laisvai plaukioti ir nekiltų jokios grėsmės. Mes taip pat susidurime su radikalizavimu ir galimų teroristinių išpolių iššūkiais, todėl keičiamės informaciją ir šioje srityje. Laisvos prekybos sutartis papildys uh, tą bendradarbiavimo sistemą, kuri jau yra vykdoma ir padės geriau išnaudoti neišnaudotą potencialą. Ir aš ir visa ambasada nekantriai laukime, kai tu bendrų darbų su Europos parlamentu pradžios. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Hygi. O dabar suteiksiu žodį Naujosios Zelandijos ambasadoriui Davidui Taylorui. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu dalyvauti čia, nes matau daug mūsų draugų Ir e, tikrai e, džiugu pakalbėti apie siūlomą e, laisvos prekybos sutarties pasirašymą. Mūsų prekybos ministras Tim Greisas pateiks daugiau detalių, kokia būtų nauda, ką, kaip išlošta abie pusės, todėl aš kalbėsiu trumpai. Ir aš noriu apsiriboti tokiomis temomis kaip panašus galvojimas. Laisvos prekybos sutartis yra, turi būti atvira visiems, ne tik tai pietričių regionai, bet e, kadangi mūsų susitarimas buvo pasiūlytas, mes esame įvertinti kaip partneriai ir mums suteikta, e, pakankamai svarbi, e, pakank, suteiktas pakankamai svarbus vaidmuo, kurį suvaidinsime pietričių Afrikos prieiga ne. Nebejotinai mes turime visi savo interesų ir mes pirmiausia galvojame apie klimato kaitos padalinių švelninimą, kovą su terorizmu bei um, taikos proceso pažangą vidurio rytuose ir taip pat skatiname e, Rusijos federacijos vadovybę grįžti į kiek protingesnį politikos vykdymo kelią. Mes daug dėmesio skiriame tiems įveikiams, kurie vyksta aplink mus. Ir nesame vien pasyvų stebėtojai, bet ramiojo vandenino salų atveju mes vaidiname vieną iš vadovaujančių vaidmenų. Jungtinių tautų saugumo taryboje mes e, tvirtai palaikome Europos Sąjungos poziciją, bet taip pat dalyjamės ir informaciją. Mokslas ir moksliniai tyrimai. Jie turi sudaryti neatsiejamą susitarimo dalį, nepaisant geografinių sudėtingumų. Ir ateityje mes vis labiau e, turėtume bendradarbiauti, nes mūsų susitarimai yra grindžiami panašia mąstysena ir tokiamis pačiomis vertybomis. Ir a, e, kaip ES pasakė, susitarimo e, projektas tikrai labai modernus jis taps tokiu skėtiniu susitarimu, jame turi būti numatytos duomenų apsaugos nuostatos. Tikėkime, kad jis bus pasirašytas labai greitai ir kitais metais jau bus pateiktas jūsų parlamentui ratifikuoti. O rūpimų klausimų sąrašas yra pakankamai platus, lygiai kaip ir mūsų partnerystė bei dvišalių santykių spektras. Todėl pats laikas pradėti dėrybas ir dėl laisvos prekybos susitarimo. Tai džiugu, kad komisijos pirmininkas Junkeris jau pradėjo darbą kad būtų komisijai suteikti įgaliojimai dėrėtis su mano šalimi. Ir mes labai tikimės, kad jūs paremsite mus ne tik tai dabar dėrybų pradžioje, bet taip pat ir per visą dėrybų etapą ir taip prisidėsite prie geresnio rezultato. Ir taip pat tikiu, kad jūs greitai jį ratifikuosite. Labai ačiū. Taigi apibrėžiame mūsų diskusijos um, <clears throat> ribas ir dabar galime pradėti svarstyti atskirus klausimus. Turėtume pradėti dabar nuo Naujosios Zelandijos ir skirsime šiai mūsų diskusijų daliai 45 minutės, kad aptartume naujas problemas ir galimybės susijusios su prekybos sutarties pasirašymu. Turime tris ekspertus ir, žinoma, po to turėsime galimybę užduoti klausimus. Mūsų ekspertams tą galės padaryti komiteto nariai. <clears throat> Labai džiaugiuosi, kad e, Naujosios Zelandijos prekybos ministras pas mus atvyko ir ponai Groseriu dabar suteiksime žodį. Dešimt minučių. Ačiū pirmininkė. Labai malonu Australijos ir Naujosios Zelandijos delegacijoms e, lankytis Europos parlamente ir kalbėti su jo nariais. Aš pats dešimt metų dirbau savo šalies parlamente ir esu vyriausiasis darybininkas. Aš manau, kad e, iš esmės pasikeitė aplinkybės per pastarosius dešimt metų susijusios su viešomis diskusijomis prekybos klausimais, nes e, <clears throat> pasikeitė bendras požiūris į prekybą ir mūsų profesionalų profesionaliems darybininkams labai svarbu palaikyti ryšį su parlamentarais, visose šalise tam, kad diskusijos būtų nukreipiamos e, tinkama linkme. Kadangi aš pirmą kartą lankaus Europos parlamente po Paryžiaus išpalės trumpai tarsiu keletą žodžių apie tai. Norėčiau tik pakartoti prancūziškai tą, ką sakiau e, prieš tai. <clears throat> Praėjus kelioms e, valandoms pasirodžius pirmą informaciją apie išpolius e, Naujos Islandijos prancūzų bendruomenė susirinko neformalią demonstraciją. Nepaisant to, kad e, mes esame 15 tūkstančių kilometrų nutolę nuo Paryžiaus, mes jaučiamės su Prancūzijos Paryžiaus gyventojais e, labai artimi ir mes esame pasirengę imtis visų <clears throat> reikimų priemonių, kad e, jums galėtume padėti. Iš tiesų, mes turime kalbėti apie mūsų bendrasis vertybės tarp e, Europos tautų, Naujosios Zelandijos ir Australijos dėl mūsų bendros istorijos ir tą būtų galima pabrėžti paprasčiausiai pastebint kad Europos, Europa palaiko laisvos prekybos ryšius tik tai su šešiomis su šalimis, su visomis kitomis šalimis prekiaujant yra taikomi preferenciniai muitai Kinija, Taivanas, Rusija, Šiaurės Koreja, Hongkongas, Australija, Naujoji Zelandija. Paprastai kalbant, E, nedalyvavimas šių šalių, <clears throat> arba tiksliau dalyvavimas e, mūsų vienoje grupėje su minėtomis šalimis atrodo šiek tiek keistai. Todėl aš manau, kad e, kalbant apie darbo, darbuotojų teisų aplinkosauginių reikalavimų įtraukimą į laisvos prekybos sutartis iš tiesų neturėtų sukelti didelių sunkumų, turint omenyje, kad mūsų visuomenė sieja bendros vertybės, kalbant apie priekybą, aš visą savo profesinį gyvenimą dirbau šioje srityje. Ir prisimenu 2011-aisiais atliktą tyrimą, kurią atliko viena tarptautinė organizacija bendradarbiaujantį su EBPO, e, e, PPO ir Tartautinė darbo organizacija buvo atliktas tyrimas apie tai, kaip e, laisva priekyba daro įtaką užimtumui, aukštesnės kokybės darbo vietoms. Turint omenyje, kad ne vienas tyrimas jokių neigiamų sąsajų neatskleidė, būtų galima galvoti, kad dabar turėtume diskutuoti ne apie tai, ar apskritai iš laisvos prekybos galima tikėtis tam tikros naudos ekonominės, tačiau turėtume galvoti apie tai, kokias formas ta nauda ekonominė turėtų įgauti. Ir aš manau, kad e, rinkų atvėrimo nauda yra akivaizdi. Naujoji Zelandija yra 56 pasaulio ekonomiką pagal dydį, tačiau tai reiškia, kad maždaug 150 šalių turi mažesnės apimties ekonomikas nei Naujoje Zelandijoje pasaulyje. Taigi manau, kad mums tenka tam tikras vaidmo, nepaisant to, kad mūsų rinka yra nedidelė, tačiau yra pakankamai įdomi. Štai, pavyzdžiui, vienas e, statistinis aspektas yra labai įdomus susijęs su žemės ūkiu per pastaruosius penkerius metus 4,5 milijono naujųjų e, zelandiečių, kur iš viso yra tik tai galbūt milijonas daugiau nei Berlyno gyventojų. Vidutinis e, Europos žemės ūkio produktų eksporto padidėjimas iš Europos į Naują Zelandiją siekia 20 procentų, tai reiškia Europos Sąjunga dabar e, E, eksportuojama į Zelandiją maždaug pusę, e, žemės ūkio produktų už maždaug pusę milijardo eurų. Ir e, per, prisimintume, jeigu diskusijas, kurias vyko per pastarosius 20 metų, tai situacija yra visiškai kitokia. Ir aš manau, kad ta situacija yra kitokia, tačiau sugebėsime su ją susitvarkyti net ir kalbant, pavyzdžiui, apie pieno produktus, Fonterra yra didžiausia pieno produktų eksportuota pasaulyje, tai Naujosios Zelandijos kompanija. Ir e, per 20 metų praktiškai eksporto ir importo santykis kardinaliai pasikeitė, turint omenyje pieno produktų eksportą iš Europos ir į Europą. Taip pat į Kiniją labai daug eksportuojama ir Australijoje, Zelandijoje tikrai yra rimti žemės ūkio produktų eksportuotojai pasaulio mastu. E, turint omenyje, kad pavyzdžiui Europoje ir Australijoje, Naujoje Zelandijoje sezoniškumas skiriasi, tai reiškia, kad mes galėtume papildyti Europos eksportą pieno produktų, tarkime, į Kiniją. Ir e, šie sektoriai iš tiesų yra labai įdomus. Aš esu pasirengęs padiskutuoti platesnių mastų e, strateginį regioninių prekybos susitarimų reikšmę ir vaidmenį, ypač turint omenyje, kad EPPO e aukščiausio lygio sustikimas Nairobije gali vykti ir nebūtinai pagal optimistinį scenarijų, turint omenyje, kad pasirašoma vis daugiau laisvos prekybos susitarimų. Tai Naujoje Zelandijoje iš tai taip pat atsižvelgia, ypač e, turint omenyje, kad mes e, esame TPP sustarimo teisiniai administratoriai. Taigi, baigdamas savo įžanginę mintį, <clears throat> Neapibendrinamas noriu pasakyti, kad iš tiesų nemanome, kad darybos turėtų būti labai sudėtingos, kadangi jau joms pribrendome, e, nors nesitikime ir lengvo kelio, turint omenyje, kad turėsime darėti su 28 valstybėmis narėmis, tačiau manau, kad 21 amžiaus galime pasirašyti sustarimus, kurie atitiktų mūsų žmonių interesus. I'm director of Ačiū, ponė ministrė. Toliau kalbės ponas Alsufly Makijama iš Europos e, tarptautinės politinės ekonomikos centro. Jis yra jo direktorius. Dėkoju, ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiugu, kad galiu kalbėti po garbių ponų prieš mane kalbėjusių pasisakymų. Ir taip pat galiu pasakyti, jog TTP bus. Uh, svarbiausias e, prekybos e, srities sustarimas dar nuo tų laikų, kai vyko Urugvajaus raundas. Ir tikrai spaudimas jaučiamas sudaryti sustarimą tiek Australija, tiek Brunėjus yra dar tie regionai, tos šalis, su kuriomis nepradėjome dėrybų ir jeigu nenorime, kad e, vyktų neigiam, neigiamas poveikis prekybai, nukreipimas jos į kitur turime veikti. Ir būtinai reikia tartis dėl šių dviejų laisvosios prekybos sustarimų. Vien tas interesas dėl prieigos prie rinkos, dėl rinkų atvėrimo yra labai esminis pusantro trilijono eurų e, sudaro prekybą su šiomis, e, su, su šiomis šalimis ir ES šalimis. E, tai yra daugiau negu su daugeliu kitų pasaulio regionų ir apskritai reikia suprasti, kad tai yra už Čilę, už Čilės, Malaiz, už Čilės Malaizijos ar Singapūro ekonomikas didesnė ekonomika. ekonomika eksporto išlošas ar nauda eksportui irgi yra didesnė negu kad visų šių ekonomikų minėtų atveju. Todėl jeigu e, galėtumėm, pavyzdžiui, dėrėtis su Singapūru, e, reikia suvokti tai, kad jie labai glaudžiai palaiko ryšį su Nuoja Zelandija ir taiko labai panašius principus tiesų bendrumų yra labai nemažai. Mes kalbam apie tą pačią kryptį ir logiką, kalbėdami apie TTIP sutarimą, apie investicinę partnerystę. Vis dėlto tik du abipusio, abipusio pripažinimo sutarimai buvo sudaryti į sveikatą. Tai telekomunikacijos paslaugos ir prabangos prekės. Tik šiais atvejais sudaryti susitarimai. Ir dar dėl e, prekybos lengvatų sistemos. Tai jau buvo paminėta. Tai precedento neturintis atvejis ir neretai apie tai užsimenama dėrybose, e, diskutuojant dėl įvairių klausimų žemės ūkio e, srityje galiojantis standartai ir maisto produktų srityje galiojantys standartai ir maisto saugos srityje galiojantys standartai Naujojo Zelandijoje yra tikrai labai griežti ir kartais net griežtesni negu pas mus. Turint galvoj dabartinį politinį klimatą ir, ir opius Europai klausimus, reikia pasakyti, kad tai yra sustarimas, kurį tikrai galima sudaryti be, jokių, be jokios neigiamos įtakos, vien tik iš to išlošti. Na, o dėl tarp valstybinių mastų perdodamų duomenų nuogastauti nereikia, kadangi e, TTP atveju tų klausimų kilo tikrai Tai taip pat jeigu tų klausimų kilo tikrai daugiau. Iš tiesų, tiesa gana liūdna. E, jeigu kalbėsime apie žemės ūkio produktus, e, visos šalis eksportuoja, išskyrus Singapūrą ir Brunėjų. Australija 37 milijardus, Naujojo Zelandija 26 e, milijardus apyvartos sudaro šioje srityje. O dėl Naujosios Zelandijos eksporto galim pasakyti jau dabar, kad e, eksportuojame be muitų, tai e, yra, pavyzdžiui, aviena ir kitos, ir kitos maisto prekės, sviestas, jautiena, kur nesuteikiama lengvatų kitoms šalims. Taip pat dar yra ir papildomumas svarbus. Kyviai, oboliai ar kiti vaisiai. Čia būtų aktualūs, taigi galima tiesiog ir kryžminės investicijas turėti omenyje. Uh, Bendradarbiavimas tarp verslo subjektų jau egzistuoja, tik kyla klausimas dėl politinių paskatų, dėl kitų produktų. Na taip, yra vynas, bet ir čia papildomumo efektas tikrai nemažas. Gal bičiuliams iš Naujosios Zelandijos nelabai patiks, aš sakysiu taip, iš Naujosios Zelandijos eksportuojamas ne vynas, bet uh, bet Sauvignon Blanc. Toliau pieno produktai. Mm, čia Europos Sąjunga labai konkurencinga. 1400 procentų regis um, toks būtų prekybos balansas su, su Australija ir Nuoja Zelandija, jeigu neklystu. ir keliauja produktai 32-33 dienas. Tai jeigu eksportuotumėte pieną, pavyzdžiui, tai atsivežtumėte jau tikrai e, grėtinę tik tai. Įprastai per dėrybas dėl prekybos sustarimų, kiek rodo mūsų patirtis, ne visada galbūt tai yra svarbiausia ir pasakyti ne apie Australiją, bet apie Naują Zelandiją. Taip, skirtumai didžiuliai dydžio ir bendradarbiavimo sustarimai ir reglamentavimas yra svarbus dalykai dėl, pavyzdžiui, duomenų apsaugos, kas pasakytina. Jeigu norime susitarti su partneriais dėl būsimo prekybos sustarimo ir jeigu norima, kad būtų atsižvelgiama į vietos ypatybės, į, į Pietričių Azijoje esančias rinkas, tai Naujojo Zelandija, sakytume, yra geriausia vieta pradėti dėrybas. Ir Naujojo Zelandija, regis, jau yra pasirengusi, kiek matome, aišku, gali būti darybos ir skaudžios, ne vienas nebūna tokios jau paprastos, tačiau manau, kad, kad tikrai galima galvoti apie šias dvi kandidates, jo labiau, kad nei viena iš jų neeksportuoja ir automobilių į ES. Toliau kitas kalbėtojas, ponas Pesonen, jis yra COPA COGECA generalinis sekretorius. ir tikriausiai dėl žemės ūkio srities galės pakalbėti plačiau yra ekspertas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mane čia atvykti. Ir pasidalyti su jumis keletų minčių, kurios rūpia Europos ūkininkams, plečiantis ryšiams su jų kolegomis. Europoje yra apie 11 milijonų ūkininkų. Tokie statistiniai duomenės, bet daugiau negu 20 milijonų tiesiogiai dirba su žemės ūkiu susijusioje veikloje yra suinteresuoti asmenys. Todėl galima kalbėti iš viso apie 40 milijonų dirbančiųjų ES žemės ūkio sektoriuje, kurie prisėda prie ekonomikos raidos. Jūs žinote, kainos pastaruoju metu labai dramatiškai keitėsi ir daugelis e, užsienio bendrovių pateikė, ėmėsi iniciatyvos, kaip plėtoti priekybinius santykius, jie kelia savo reikalavimus, todėl ir mes turime nesnausti. Tačiau už viską reikia sumokėti, kaip jūs žinote. 2014 metais priekyba išaugo 6,7 procento žemės ūkio produktais, tačiau ūkininkai gavo labai žemas kainas už tai. Ir jūs žinote, kad kai kuriuose, pavyzdžiui, keulienos ir pieno produktų sektoriuose susidarė tikra krizinė padėtis. Dabar, kai kalbame apie Naują Zelandiją, reikia pasakyti, kad mes ir taip dabar yra pakankamai glaužiai su ją susiję, ypač pieno pramonė mūsų o, dirba labai glaužiai su Naująją Zelandiją ir faktiškai prekyba jau vyksta. Žemės ūkio produkcija, pieno milteliai ir kitos prekės jau eksportuojamos į Azas ir Ramiojo vandenino regioną. Šiandien turėjau galimybę susitikti su kai kurių tarptautinių organizacijų veikiančių Briuselyje atstovais ir jie aiškiai pasakė, kad bet kokiu atveju priekyba negali būti žaidimas tik į vienus vartus. Ir priekyba turi padėti mums paskatinti mūsų potencialo augimą. Kai kalbame apie Naują Zenlandiją, tai tikrai tai yra labai geras partneris. Mes nuolatos susitinkame su Naujosios Zelandijos kolegomis, kaip ir su kolegomis iš Australijos. Palaikome nuolatinį ryšį su tais, kurie dirba avienos ir pieno produktų sektoriuje, sektoriuose. <clears throat> Todėl prekyba plėtojama pakankamai palankiai. Tačiau turiu pasakyti, kad anaip tol vargu ar galima kalbėti apie subalansuotą užsienio prekybą šiuo atveju. Mano skaičiai sako, kad ES eksportuoja produkcijos už 700 milijonų už į Naują Zelandiją, o įsivežame maždaug dviejų milijardų vertės produktų. Tai jūs matote, disbalansas yra pakankamai aiškus, tai yra neigiama saldo. Dabar dėl TPP susitarimo. Mūsų maisto pramoniai kelia nerima keletas dalykų. Būtent Naujoji Zelandija užims gerą poziciją daugelį stambių rinkų, tokių kaip Junktinė Amerikos valstijų rinka. Be to, pačios naujosios Zelandijos rinka, kurioje veikia kai kurie mūsų partneriai, sako, kad amerikiečiai, kanadiečiai e, užims daug geresnės pozicijas Zelandijos vidaus rinkoje negu mes. Mums liks nišiniai variantai. Naujasis Zelandijos ekonomikos mastas ir sektoriaus dydis labai skiriasi nuo mūsų atitinkamų sektorių dydžio. Turiu galvoje avienos, keulienos sektorius, daržovių sektorius ir mes neabejotinai TPP poveikį mūsų bendrai rinkai jaučiame. Todėl reikia šiuose minėtose sektoriuose pradėti taikyti specialiasias priemonas, ypač avienos sektoriuje. Tačiau mūsų didžiausia problema tokiu atveju kelia sezoniškumas, ypač kai kalbame apie didesnės vertėjas produktus kurie yra vos na vienintelis dažnai atitinkamų ūkių pragyvenimo šaltinis. Dar svarbu atkreipti dėmesį jautienos ir pieno produktų rinkas. Būtų gerai, kad šie dalykai per dėrybas labai kruopščiai būtų išanalizuoti ir aptarti ir labai to tikiuosi, nustatant realistinius eksporto į ES rinką didžius. Be to, Naujoji Zelandija žino garsėjo kaip labai, kaip valstybė, kuri apsaugo savo rinką nuo importuotojų. Mūsų rinkos dalis Naujojo Zelandijos obolių rinkoje praktiškai nulinė. Nepaisant to, kad mes iš Naujosios Zelandijos importuojame labai daug obolių, todėl vėlgi, kai kalbame apie sezoniškumą, tai reikėtų galvoti, kad turi e, sutapti interesai ir a, negalime visą laiką žaisti tik vienus vartus. Toliau sanitarijos priemonės, ypač gyvūnės a, e, kilmės produktų gamyboje. Mes norėtume, kad e, visai primtimi ES taisyklės būtų perkeltos. Aišku, taip dabar nėra, Nesakau, kad Naujojo Zelandija yra patys žemiausi sanitarijos standartai, bet dar taip nėra. Kai kalbame apie daržovės ir vaisius, yra uh, keletas specifinių produktų ir mums svarbiausia šiuo atveju rūpi geresnė, mūsų gamintojams rūpi geresnė galimybė prieiga prie Naujosios Zelandijos rinkų. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į geografinių nuorodų klausimą. Ambasadorius kalbėjo apie glaudžių santykius su Europos Sąjunga, bet mums ir ypač ūkininkams labai rūpi geografinių nuorodų apsauga, nes tai yra pakankamai veiksmingas būdas apsaugoti produktus nuo klastočių ir užtikrinti jų kainos stabilumą. Zelandija turėtų pripažinti tokį principą nes tai buvo su Kanada, Kanada įsipareigojo užtikrinti geografinių nuorodų apsaugą ir tai leido Europai eksportuoti aukštos kokybės produktus. Ponos ir ponai, kai kalbame apie Naują Zenlandiją, visada reikia pagalvoti, kaip mes suderinsime naujosios Zelandijos labai specializuotą uh, žemės ūkio sektorius su mūsų pakankamai plačia sektorių įvairovę. Ačiū. E, Ačiū dabar suteiksiu žodį komiteto nariams, ponai Filneris, Keli ir dar daugelis kitų prašo žodžio, taigi užregistruosime visus kalbėtojus. Pirmasis kalbės ponas Filneris. Labai trumpai, pana pirmininkė, noriu padėkoti už jūsų puikius pranešimus. Malonu pradėti darybas tokia teigiamoje dvasioje ir išklausus ekspertų atrodo, kad jos bus labai lengvos ir sklandžios, palyginti su kitomis, kurias čia svarstėme. <clears throat> ir manau, kad Daugelis iš jūsų pastebėjo, bent jau Davidas Martinas, kad e, šiuo metu mūsų vykstančių laisvos prekybos dėjų sąrašas yra pakankamai ilgas ir jis ilgėja ir aš e, norėčiau ne tik pradėti darybas, tačiau taip pat e, jas ir baigti. Taigi šiame kontekste noriu užduoti tokį klausimą, kaip jūs įsivaizduojate tą <clears throat> darybų eigos tvarkaraštį ir aš nenorėčiau, kad mano žodžiai būtų kitame kontekste netinkamai interpretuojami, tai koks būtų tvarkaraštis e, pakankamai ambicingas, tačiau realistinis šių darybų. Ačiū. Pana Keli žodis, ačiū už įdomius pranešimus. Pirmasis pastebėjimas, paskutinis kalbėtojas minėjo TPP susitarimą, kurio būtų suteikiamas tam tikras pranašumas nors Želandijos žemės ūkio produktų eksportui į JAF, jeigu mes sėkmingai baigsime T-tip dėrybas, tai bus tam tikra atsvara. <clears throat> Anksčiau minėtai padėčiai ir tai e, verstų mus arba skatintų mus kuo greičiau baigti laisvos prekybos darybas su JAV dėl TTIP susitarimo. Kitas pastebėjimas vis didėjant ir augant vidurinioji klasė Azijoje, Kinė, Vietname, Indonezijoje ar Naujoji Zelandija neturėtų natūraliai labiau orientuotis į šias rinkas, uh, e, užateikusi pirmenybę Europai, ypač atsižvelgiant į uh, pakankamai tolimus atstumus tarp Europos ir Naujosios Zelandijos ir Australijos. Na, trečias pastebėjimas, e, vadovaujantis taip pat nacionaliniais interesais Airija, pavyzdžiui, taip pat labai daug e, žemės ūkio produktų gamina 8 procentai mūsų eksporto sudaro maisto produktai. Tai daug mes girdime kalbu apie tai, kad žemės ūkis bus paukotas. <clears throat> ant susitarimų dėl kitų sektorių, aukuro, pavyzdžiui, tabako gaminių. Ką Jūs apie tai manote? Daniel Kasparė. Ačiū ministrai už e, Jūsų mintis. Ir labai dažnai, kalbėdami su savo rinkėjais, mes girdime iš jų, kad mūsų partneriai ar tiksliau, kad mes kartu su partneriais laikomės tam tikrų gynybinių, gynybinio požiūrio ir, ir e, mūsų interesai yra gynybiniai, tai galėtumėte juos įver, įvardinti tos savo gynybinius interesus. O kalbant apie tam tikrą disbalansą susijusiu su sezoniniais produktais, jeigu galėtume taip juos pavadinti kokios yra šio disbalanso priežastis, nes šiaip jau iš pirmo žvilgsnio turėtų atrodyti, kadangi, kad, e, kadangi skiriasi mūsų produktų sezoniškumas, tai čia neturėtų kilti kažkokio tai ypatingo disbalanso arba tam tikros prieš priešos, tai galbūt galėtumėte e, jūsų požiūriu pateikti savo įvertinimą, kodėl taip yra. Pos Martinis, ačiū, man taip pat malonu matyti šio ministrą. Ir e, žinau, kad e, mes pakankamai spėriai siekiame pažangos, darėdamėsi su Australija ir Naujaja Zelandija ir aš tikiuosi, kad procesas vyks pakankamai greitai ir sklandžiai. Aš tris pastebėjimus turėčiau, noriu paklausti Priešingai nei e, Danielis, e, kokiu e, puolamojo pobūdžio interesų turėtų Naujoji Zelandija, kokie, ko tikisi Naujoji Zelandija laimėti, gaudama prieigą savo žemės ūkio produktams prie ES rinkos. Antras klausimas susijęs su Naujosios Zelandijos vidaus politiką. Ministras turbūt žino, kad e, Europos Sąjungoje e, labai kontroversiškai vertinami tokie aspektai kaip e, investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmai, taip pat <clears throat> Yra ir kitų pakankamai e, prieštaringų klausimų, tačiau aš jų dabar neminėsiu, leisiu kitiems komiteto nariams paklausti. Pone Takulai, žodis. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi matydamas naujosios Zelandijos ministrą ir jau kolegos uždavė tikrai gerus klausimus, tačiau aš norėčiau savo ruoštų taip pat e, kai ką pasakyti. Pirmiausiai, manau, kad yra labai svarbu tai kad pradėjome dėrybą su Naujaja Zelandija ir Australija, nes labai svarbu turėti galimybę <clears throat> susijęti prekybą e, su žmogaus teisėmis ir kitom, kitais vertybiniais aspektais e, manau, kad būtent tai yra viena iš didžiausių pridedamųjų verčių, kurias sukelia, sukuria šios darybos. Taigi, kaip Jūs manote, ko dar būtų galima tikėtis ir kokie jūs, kokias Jūsų pagrindinės interesus ryti šiose darybose? Gal. Auch sehr, dass wir heute dieses Hearing haben und dass wir ein Ačiū, aš taip pat Labai džiaugiuosi, kad šiandieną vyksta šią diskusiją ir turiu. Susinda komisijon. Sudas turiu klausimą panulį Makiamą. Jau keli susitarimai egzistuoja ir klausimas, ar užtenka resursų, kad dar ir Naujoji Zelandija ir Australija būtų apriektos kaip bus su egzistuojančiu sustarimu įgyvendinimu, kai jau ir sustarimai pagal PPO ne visada gauna deramą dėmesį dėl trūkstamų išteklių. Iš tiesų <coughs> svarbi tema yra ir tai, kas buvo minėta apie e, papildomumą ir apie vaisius, pavyzdžiui, kivius, kaip užtikrinti, kad neatsirastų rinkoje tiesiog per daug produktų Komisija pati paskutinė pasisakys po abiejų diskusijos raundų, taigi įsidėmėsime klausimus jam. Jai toliau Pedro. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū mūsų garbėms svečiams už pristatymus. Ir pats turiu klausimą Naujosios Zelandijos prekybos ministrui. Ar klausimus pirma dalis susijusi su, susijusi su TTP. Naujoji Zelandija dalyvavo labai sudėtingose dėrybose ir norėjau paklausti, kokias pamokas išmokote po tų dėrybų ir kaip būtų galima ieškoti geresnių sprendimų ir kaip jūs vertinate tai, kaip dirba Europos Sąjunga, TTP atžvilgių ir ar gal galvojate, kad galėtų būti sustarimas su jumis mm, kitoks ir kiek kitoks. Toliau dėl investicijų e, Europoje labai daug ginčių kyla dėl šio klausimo. Komisija yra pristačiusi pasiūlymą dėl investicinės partnerystės ar dėl susitarimo, tiesiog dėl investicinio susitarimo ir kiek suprantu, vertinant iš Naujosios Zelandijos perspektyvos, visgi būtų renkamasis alternatyvus sprendimas, koks nors kitas sprendimas. Ir, ir neaišku, ar, ar senas geras STS yra pat geriausias sprendimas, toliau ponas Dartmas. Iš tikrųjų, Junktinė karalystė su Nuoja Zelandija turi sudariusi sustarimą. Ir dabar praėjus 40 metų, nuo 75 metų, dabar dar tik kalbamasi dėl prekybos sustarimo su Naujaja Zelandija Europos Sąjungoje. Taigi čia visai skirtingos dimensijos, sakyčiau. Ir ponų norėčiau kai ko paklausti, bet tai Tiesiog man rūpi patys pagrindiniai importuotojai - Kinija, Rusija ir Junktinės Amerikos valstijos, nesudariusios e, susitarim, prekybos susitarimų su ES. Šiame komitete gal ne visą laiką diskutuojame apie prekybos susitarimus, bet tikrai labai didelę dalį savo dėmesio skiriame jiems. Tai klausiu taip, Ar turėdami galvoje visus tos faktus, tikitės tikrai, kad bus darytas sustarimas su Naujaja Zelandija? Ar galime čia ko nors gerą tikėtis ir kaip su Kinija? Kaip pakeitė sustarimą su Kinija prekybą tarp Naujosios Zelandijos ir Kinijos? Kokybiškai kaip ją pakeitė? ir taip pat vertinant kiekybiškai, kaip vertintumėte prekybą su ES po to, kai būtų sudarytas sustarimas su ja. Toliau, ponia McLaughlin. Atsiprašau, kad aš praklausau pirmąją dalį, bet aš suprantu, kad mes svarstome, koks yra potencialas sudaryti laisvos priekybos sutartį su Naujoje Zelandija ir Australija. Nebejotinai, kad tai yra dvi valstybės, su kuriomis mes dalyjėmės tomis pačiomis vertybėmis. O paklausti noriu Naujosios Zelandijos ministro apie štai ką. Be mūsų bendrųjų tikslų, ko galime dar pasiekti, ir kokie, kokius bendrus iššūkius galime nugalėti. Ir tai svarbu, galvojant apie sparčią dėrybų eigą, jeigu tokia būtų. Ir um, mes stengiamės um, kalbėti apie priekybą, apie priekybą visiems, bet ką tai reiškia priekybą visiems ir kokiamis priemonėmis tai yra įmanoma, kad tai duos e, žmonėms, jų kasdieniam gyvenimui, ypač jauniems žmonėms. Aš įsivaizduoju, kad yra daug problemų, kai kalbame apie priekybą, laisvas rinkas ir tikriausiai gal uh, vis tik reikia mūsų pagalbos tiems, kurie veikia už ES. Ačiū. Dabar specialistai, jūs turėsite po keturias minutės kiekvienas. Ministrė, pirmiausia žodis jums keturias minutės, ne? Ir atsakyti visus šitos klausimus. Aš tikriausiai nuliūdysiu daugelį iš jūsų, nes klausimų buvo labai įdomių, todėl aš gal atsakysiu reaguodamas į temas. Dėl paties proceso. Na, kaip galima greičiau viskas turėtų vykti. Mes esame pasirengę judėti tuo greičiu, kokiu gali judėti Europos Sąjunga. Bet problema glūdi ne čia. Problema ta, kad ES sudaro 28 valstybės narės ir jau savaime dėrybos gali būti labai sudėtingos. Kitas susijęs klausimas apie komisijos dėrybinių pajėgumų tinkamumą. Galiu patikinti parlamentą, kad pačiu aukščiausiu lygiu mes su komisijos pareigūnais dėrėjomės jau ir problemos nėra, bet svarbiausia grįžti prie, susėsti vėl prie dėrybų stalo. Ir aš manau, kad dėrybininkai galės dirbti labai sparčiai. Ir štai čia galiu jau perėti prie kitų jūsų užduotų klausimų. Kokie mūsų interesai? Na, kalbant atvirai, pirmiausia, mums tai labai svarbi rinka Jūs žinote, kad istoriškai jinai kažkada buvo daug mažiau svarbi ir a, Naujoji Zelandija pirmiausia savo akis kreipė visada Jungtinę karalystę. Ir kada Jungtinė karalystė įstojo į Europos Sąjungą, 60 procentų mūsų eksporto judėjo link Jungtinės karalystės. Dabar mūsų priekybos apyvarta tai yra 3 procentai iš mūsų pusės. Todėl gali kilti klausimas, kodėl jūs atsigrėžėte į mus? o ne į besivystančias šalis. Todėl, kad mūsų įvairinimas produkcijos buvo labai sėkmingas ir <clears throat> tai, dėl ko mes dėrėjomės. O aš vadovau toms dėryboms pagal Urugvajaus etapą, tai mes dėrėjomės dėl kažkokių labai jokingų skaičių. 227 e, tonos e, avienos, bet visa tai vyko dėl to, kad buvo Kinė. Dabar dėrėtis yra daug sunku, o kalbant apie vienos sektorių, aš net nesu tikras, ar iš vis yra čia dėl ko dėrėktis, dėl pieno produktų. Taip, yra keletas klausimų, kuriais reikia išspręsti. Pavyzdžiui, sūris, bet Europos e, Sąjungos sūrio rinka kažkur 4 milijonai tonų. Ir mes tikrai negalime galvoti apie ją kaip apie stambiausią eksporto rinką. Mūsų interesai yra visur kitur. Mes norėtume, kad mūsų nežalotų tie lengvatiniai susitarimai, kuriuos ES yra sudariusi su mūsų konkurentais. Dabar ISTS, ISDS Tai labai jautrus klausimas. Aš turiu pasakyti, jis rūpi mūsų politikams, jie kažkiek suri, sunerime ir tas griovys, kaip mes vadiname vandeniną skirinti Zelandiją ir Australiją, iš tiesų nėra jau toks didelis, bet svarbiausias dalykas ISDS atveju rinkos labai sunirimo. Mes dabar jas bandome nuraminti. Bet mes ISDS nevertiname kaip kažkokio šablono. Reikia pažiūrėti, kas ką siūlo. Yra iškelta tikrai gerų minčių. Ir džiugu, kad ES yra pasiruošusi naujovėm šiuo atveju. Tai mes iš savo pusės taip pat pasiruošę. Dabar geografinės nuorodos. Aš suprantu, koks yra Europos interesas ir visą tai, ką mes, ką mes, mes labai gerai suprantame, ką mums sako. Ir a, noriu Jums tiesiog priminti, kad mes turime keltą susitarimų, bet kadangi daugelis žmonių Zenlandija vadina paskutinis sustojimas prieš išskrendant iš žemės, mes esame labiausiai izoliuota valstybė pasaulyje, todėl mūsųse nesutinkama daugelis endeminių lygų, kurios paplitusios kitur. Aš suprantu, kad tai yra ne tik dėka mokslo, ne tik dėka labai sudėtingų saugumo priežonių, priemonių, mes esame vis tiek pasirengę pasižiūrėti, į tą, pervertinti iš naujo tas priemonės. Dabar geografinės nuorodos. Zenlandijoje jiems labai priešinamasi, nors aš neprituriu tokiam pasipriešinimui, nes aš manau, kad intelektinės nuosavybės teisės turi būti apgintos, tai yra teisėtas reikalavimas ir negalima žengti per toli, nes padėtis e, tikrai ne pati geriausia. Bet mes neseniai priėmėme naujas taisyklės, pagal kurį bus registruojamos vinų geografinės nuorodos ir mes su europiečiais partneriais esame pasirengę diskutuoti, tačiau tikrai nesame taip jau antagonistiškai nusiteikę. Ir dėje negaliu į visus jūsų klausimus atsakyti, nes man neskirta tiek laiko. Bet e, noriu pasakyti labai paprastai, nėra taip jau sudėtinga susidėrėti. Tiesiog reikia viską sustatyti į savo vietas ir viską sutvarkyti. Ačiū toliau ponas Lee. Makijama, kuris gal papildės tai, ką sakė ministras. Prašom. Na, nežinau, apie ką Jūs kalbate, pirmininkė, bet pabandysiu atsakyti klausimus. Pirmas klausimas, arba pirmai klausimų grupė dėl to uh, tanklaivio dujų ar tiksliau. Aš esu amžinas pesimistas ir paprastai mano pesimizmas pasiteisina, kai kalbame apie priekybą su Europą. O dabar dėl Naujosios Zelandijos ir Australijos, tai ar įmanoma sudaryti tokius susitarimus? Taip, bet laiko terminai, tai šiuo atveju galima būtų paabejoti, ypač Naujosios Zelandijos atveju. Pirmiausia, dėl to, kad čia visai nereikia kalbėti apie tai, kaip greitai ir kaip bjauriai, kaip sako dėrybininkai. Naujoji Zelandija niekada nesidara pagal šabloną. Todėl šiuo atveju Zelandija nebus bandoma įrodyti, kurio pusės siūlomas modelis yra geresnis. Ne pagal šabloną yra deramasi. Todėl reikia pagalvoti ne kiek ilgai dėrėsis, o kiek kokybiškai dėrysis. Dabar, ar verta dėrėtis ir ar verta išleisti tiek išteklių? Na, žinot, viskas priklauso nuo prioritetų, nes e, Europa, Europos valstybės narės labai priklausomos nuo eksporto. Pavyzdžiui, Prancūzija labiau priklauso nuo eksporto negu Kinija. Taigi, kas vyksta dabar? Taip, yra įvairūs prekybos susitarimai, jų per daug ir juos skaitant gali susipainyti, tačiau iš esmės viskas sukasi aplink vieną temą, kaip apginti savo gerovės lygį, pasiektos gerovės lygį. Ypač kai kalbame apie eksportų gyvuojančias ekonomikas. Ir paskutinį kartą, kai mačiau pana Fromaną, tai jis vairavo elektromobilį O jūs klausėte apie dujas, ne? Bet tai leidžia man kai ką pasakyti. Aš esu dirbęs, kai buvo deramas ir dėl transatlantinio laisvos priekybos susitarimo, tada daug kas galvojo, kad tai yra kvailystė ir galvoja iki šiol. Bet turiu pasakyti, kad TTIP susitarimas tikrai netaps tą magišką lasdėlę burtininko, kuri išspręs visas problemas nes nepamirškite, kad net Junktinės Amerikos valstijos jau suprato, kad e, ateitį lems ne transatlantiniai santykiai, o Azija ir Ramiojo vandenino regionas. Tai pirma, todėl kad visa tai naudinga tiek priekybos, tiek globalios valdysenos a, e, požiūrių ir be TTIP globalus valdymas e, neįmanomas, bet jungtinėms valstijoms labiau rūpi TPP. Dar vienas dalykas. TTIP susitarimas vertingas tiek, kiek e, procentų jis leis aukti ekonomikai. Ir jeigu jūs esate pasirengę didesniam augimui, tai jūs turite sudarinėti laisvos priekybos sutartis, bet tos sutartis, pačios svarbiausios sutartis bus su Azijos ir Ramiojo vandenino valstybėmis. Ir būtent dėl tos gal priežasties e, Zelandijos ir Australijos partneriai stengiasi įsikurti Azijos ir e, Ramiojo vandenino rinkose. Dėl to jų visai nekaltinu tačiau laisvos prekybos susitarimo pobūdis yra kiek kitoks. Aš nemanau, kad e, jūsų eksportuotojai norėtų mums eksportuoti e, produktų, nes, sakysime, ariamos žemės kiekis kai kuriuose valstybėse yra toks kaip Estijoje. Tai reiškia, kad nėra galimybės intensyviai kažką auginti o per TPP susitarimą atsivėrė pietričių Azijos rinkos ir tai yra nesubsidijuojamos rinkos, o ES žemės ūkio rinka yra subsidijuojama. Ir e, e, pavyzdžiui, e, Azijos ir Ramiojo vandenino šalis gali konkuruoti savo rinkose, bet aš abejoju, ar jos gali konkuruoti subsidijuojamojo Europos rinkoje. Be to, tai yra ganėtinai atviros ekonomikos pasirengusios konkuruoti. <clears throat> Jungtinė karalystė jau sakė, kad e, pasikeitė drastiškai patirtis, nes jungtinės karalystės įstojimas į Europos Sąjungą netapo, vos netapo katastrofa Naujai Zelandijai ir Australijai, kurios dėj, džiugu įsikrapštė iš dobės ir net tapo pakankamai um, pajėgius. Dabar dėl sezoniškumo. Mes visi žinome, kokios problemos yra su kivi uh, vaisiais. Italai ir prancūzai juos augina ir labai daug investuoja beje naujojoje Zenlandijoje, kad būtų galima uh, atsikratyti to sezoniškumo. Kad tai būtų jau tokia, kad sezoniškumas yra labai didelė kliūtis. O dėl geografinių nuorodų apsaugos, na tai negalėčiau daug ką pasakyti, bet svarbiausias dalykas tai yra produkto standartas šiuo atveju. Ir paprastai tai yra tam, tikroje, tam tikrose ribose. Australija, Naujoji Zelandija taip pat turi savo bendrąją rinką ir jie turi savo įsipareigojimų. Todėl protingas prekybos susitarimas yra tas, kuris nepažeidžia ir šių šalių vidaus rinkos standartų ir taisyklių. Todėl tada, jeigu tai pagalvosime, laisvos prekybos sutartį galime vertinti visai kitaip. Dabar dėl rezervų. Jei man leistų ką nors pasiūlyti, tai aš padvigubinčiau rezervus. Na, tą mes galime pritarti, sako pirmininkas. Toliau ponas Personen. Na kągi, aš galiu tik pritarti tam, kas sakė kolegos iki manęs, specialistai iki manęs ir nepriklausomai nuo daugelio skirtumų mes visi vienodai manome, kad mūsų ūkininkai vis labiau priklauso nuo ūkio, nuo rinkos veiksnių ir nuo vartotojų, kurie nebenori remti žemės ūkio. Tokia padėtis Europoje. Ir todėl mes turėjome 15 procentų sumažinti paramą žemės ūkiui, o tai jau kerta ir per prekybos susitarimus. <clears throat> Jeigu kalbame apskritai apie prekybą, norime atkreipti sudėmėsi į tai, kad mūsų Europos ūkininkai remia dvišalių susitarimus, susitarimus su PPO o daugia šaliai susitarimai kažkaip išslysta iš galvos. Todėl pasirinktas veiksmų planas yra pakankamai nuoseklus. Ir ypač aktualus ak, klausimas tai prieiga prie rinkų. Sureaguosiu į keletą pastabų. Pirmiausia, sezoniškumas. Bet norėčiau išplėsti šią temą Kai mes labai siaurai suprantame viską, tai manau, kad aviena gali būti labai gerų pavyzdžių, nes būtent sezoniškumas Europos rinkoje daro didžiausią poveikį avienos suvartojimui. Ir ši rinka iš dalies buvo suardyta, kai atsirado papildomų nedidelių kiekiu. Ypač tais atvejais tai buvo aktualu, kada supirkimo kainos buvo nelabai aukštos. Todėl Naujosios Zelandijos vienos eksportas ir Australijos vienos eksportas sutrikdė europinės rinkas ir sukėlė <clears throat> sunkumų ūkininkams, kurie <clears throat> stengiasi parduoti savo išaugintų avių mėsą. Net ir Suomija, kuri negamina avių, mes neturime avienos valgymo tradicijų, vis tiek sezoniškumo elementas atsirado praėjusio šimtmečio pabaigoje ir man labai patinka šitas pavyzdys, kurį aš paprastai mm, miniu, nes tai parodė, kad prekybos modeliai anaip tol nesutampa su vartotojų prioritetais nes būtent praėjusio šimtmečio pabaigoje vartotojai taiga labai susidomėjo avieną. Ir nieko tai bendra neturėjo nei su Zenlandijos norais ar, ar kitais dalykais, bet kadangi, bet kadangi kokybė produktų, kurie buvo importuojama nebuvo pakankama, mūsų, mūsų vartotojai buvo nusivylę ir nustojo pirkti avieną. Viskas paprasta. Kitas dalykas - pienas ir pieno produktai. Aš jau sakiau, kad mes tikrai norėtume dirbti su Fantera, prisijungti prie jos, jinai jau veikia Europoje. Ir mes užsiimame, mes turime bendrų planų. Tačiau vienas dalykas pieno produktų rinkoje svarbus, kai kalbame apie Europą, tai yra jo ateitis, kas bus daroma ateityje. Mū, pas mus pieno produktų gamyba pakankamai stabili ir yra didelis kiekis pieno produktų, kurie išdalyjame ES vartotojams, bet naujoji Zenlandijoje ja, vartotojai um, yra pripratinti prie ko kito, tai yra nugripto pieno milteliai, kurių pagrindų daromas pienos. Taigi, kai kalbame apie apimtis, tai tikriausiai tarp 10-12 milijonų tonų žalio pieno yra pagaminama. Europos Sąjunga šiuo metu pagamina apie 160 milijonų tonų žalio pieno. Tai, kaip matote, dydžiai savaime rodo, kad rizikos nėra, bet mes nerimaujame, kad gali sutrikti didžiausios gamybos metu arba didžiausios paklausos metu veikimas viso to modelio ir ūkininkai susidurs su problemomis. O žinote, kad pienas yra labai jautri tema praktiškai visose 28 valstybėse narėse. Todėl aš pasakyčiau Europos parlamentui, siūlyčiau atsižvelgti į kai kurios specifinius dalykus. Tai yra avienos sektoriuje, pieno produktų sektoriuje ir kaip gali net nedideli papildomi produkcijos kiekiai sutrikdyti rinką. Dabar persime prie Australijos ir pirmiausia stiksiu žodį Džesnui Braunui, prekybos ministro pavaduotojui. Jums aštuonias minutės. Ačiū pirmininkė už galimybę pasisakyti šiandien jūsų komitete. Oralijos premjero, komisijos pirmininko ir vadovų tarybos pareikštas, paskelbtas lapčio 15 bendras pareiškimas yra labai svarbus riboženklis su <clears throat> plėtojant tarpusio santykius ir mes ketiname toliau dirbti su komisija valstybėmis narėmis ir su visais interesuotais parlamento nariais dėl laisvos prekybos sustarimo. Laisvos prekybos sustarimas yra labai svarbi priemonė siekiant užtikrinti prekybą e, prekių ir paslaugų Turint omenyje, kad mūsų ekonomikos yra grindžiamos žiniomis, tai laisvos prekybos susitarimas taip pat bus labai svarbus ir tokioms rytims kaip skaitminė ekonomika, moksliniai tyrimai ir plėtra bei inovacijos. Taip pat noriu pabrėžti, kad Australija ir ES jau dabar bendradarbiauja tarptautinės prekybos daugelį sričių. Mums svarbu kad būtų patvirtintos daugiašalės prekybos sistemos rimtos ir <clears throat> E, svarios taisyklės, e, ypač e, PPO kontekste. Taigi, kalbant apie atinkamus sustarimus, kurie yra rengiami, tai dabar yra pasirašyti tiksliau sustarimai dėl paslaugų prekybos atskiri, dėl <clears throat> mokslinio tyrimų mes siekime užtikrinti taip pat investicijų apsaugą tiek skatinami integraciją Azijos ramio vandenino regione, tiek ir skatindami pasaulio mastu atitinkamos reformos. Taigi mes esame viena iš dvylikos šalių, kurios pasirašė TPP. Susitarimo baigė tinkamos darybos lapkričio mėnesį, taigi su Asijos šalimis Malazija, Singapūru, Tailandu, Čilė ir Naujaja Zelandija taip pat prekiaujame laisvai, artimiausių metų tikimės baigti laisvos prekybos darybos, tiksliau darybos dėl dvišalio ekonominio priekybos e, partnerystės susitarimo su Indija. Taip pat e, mes e, manome, kad iki 2016 <clears throat> pabaigos bus baigtos atingos darybos, taip pat vėliau planuojame dvišalės prekybos darybos su Indonezija. Šiuo metu mes esame sukūrę pakankamai rimtą e, struktūrą, kuri yra skirta Azijos ramio vandenino regiono ekonomikos augimui. Australijos ir ES laisvos prekybos sutartis dar labiau sustiprintų tarpusavio ryšius. E, Australija yra e, penkta pagal dydį rinka ES paslaugoms ir septinta pagal dydį rinka ES prekiams ir ES yra antra pagal dydį eksportuota į Australiją, taip pat infrastruktūros ir um, e, medicinos prietaisų srityje mūsų bendradarbiavimas yra labai um, glaudus ir Europos verslas taip pat e, siekia bendradarbiaudamas su Australija e, įsitvirtinti taip pat ir Azijos beramėjo vandenino rinkose. Mūsų darybos dėl laisvos prekybos sutarties yra skirtos pasirašyti aukštos kokybės sutartį, kuri užtikrintų prekybos, laisvą prekybą ir pagal kurią būtų galima sureaguoti ir į E, vidutinės trukmės e, bei e, aktualius pokyčius pasaulio prekybos rinkoje būtų palengvintos sąlygos judėti prekių ir gaminių srautams. Kalbant apie muito mokesčius tarp ES ir Europos, tai yra Australijos, jie šiuo metu yra pakankamai neaukšti Manome, kad pasirašius laisvos prekybos susitarimą būtų sudarytos vienodos sąlygos prekiauti žemės ūkio ir maisto produktais ir e, taip pat šis susitarimas būtų abipusiai naudingas, turint omenyje, e, kad 2014 e, ES maisto žemės ūkio gaminių eksportas siekia 2,4 milijardus į Australiją, Australijos žemės ūkio produktų eksportas siekia šiek tiek daugiau nei 2 milijardus eurų. Taigi, e, kalbant apie paslaugas, Australija siekia kuo visapusiškiau e, liberalizuoti prekybą paslaugomis, siekiant pašalinti arba sumažinti kaip įmanoma labiau įvairiose sektoriuose esančias kliūtis. Taigi mes pirmenybę teigiame neigiamo sąrašo prekybos paslaugomis sudarimui, siekdami gerinti teikiamų paslaugų kokybę, kalbant apie investicijas. ES istoriškai buvo vienas iš didžiausių investuotojų Australijoje tikimės, kad laisvos prekybos susitarimas paskatins investicijų srautus ir sudarys palankesnės, paprastesnės sąlygas veikti investuotojams e, kartu e, užtikrindamas vyriausybių galimybę apsaugoti viešo intereso dėl ginčių sprendimo tarp valstybės ir investuotojų. Mes tikimės, kad atitinkamos nuostatos bus įtrauktos į prekybos susitarimą atsižvelgianti atskirus atvejus ir mes sutikome e, šias nuostatas įtraukti į susitarimą išlaikant atitinkamus e, saugiklius, e, kurios pasitelkusi šalies vyriausybė aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos srityje gali išlaikyti savo pakankamą įtaką. Tikimės, kad laisvos prekybos susitarimas bus palankus smulkiam verslui, sumažins biurokratinę naštą ES ir Australija dabar gali pasitelkti solidžius mechanizmus, mm, kuris būtų reglamentuojamos prekybos sritis ir atskirose sektoriuose egzistuoja tinkamos reglamentavimo procedūros, pavyzdžiui, vyno prekybos srityje, taip pat dėl maisto saugos esame patvirtinę atitinkamus standartinius sustarimus ir mes tikimės, kad mūsų laisvos prekybos sustarimas leis tarptautiniu mastu nustatyti atitinkamus standartus. PPO kontekste Australija yra įsipareigojusi saugoti intelektinę nusavybę, taip pat ir e, plėtodama prekybinius santykius, žinoma, intelektinės e, nusavybės apsaugos srityje negalime visko mauti ant vieno kurpalio, mes siekime užtikrinti deramą e, pusiausvyrą tarp viešųjų e, ir nacionalinių interesų, todėl intelektinės nusavybės skyriai yra įtraukti į laisvos prekybos susitarimą ir Mes tokiu būdu galėsime pagerinti <clears throat> tinkamos atletinės nusavybės apsaugos e, veiksmingumą. Dėl geografinių nuorodų žinome, kad ES yra tuo suinteresuota, yra pasirašyti atinkami dvišaliai susitarimai dėl geografinių vyno nuorodų, taip pat dėl kitų prekybos ženklų ir sertifikatų. Australija yra užregistruota nemažai prekių ženklų Europos gamintojų, pavyzdžiui, Rokforų sūris, prašiūto kumpis ir kiti gaminiai. Taigi mes e, siekiame e, <clears throat> išplėsti dar geografinių nuorodų apimtis, kalbant apie viešuosius pirkimus, dabar deramės e, dėl galimo TPO viešųjų pirkimų sustarimo išplėtimo. E, paskutinis mūsų darybų raundas vyko rūpysėjo 16 dieną. Kalbant apie mūsų ekonomikos ir priekybos santykių darbo tvarkė, tai jai yra daug dėmesio skiriama, joje yra daug dėmesio skiriama laisvos priekybos susitarimams, darėdamėsi su ES mes tikimės dėkti tolesnės naujoves pasiteldami tolygų požiūrį, pagal kurį vyriausybė sugebės užtikrinti viešojo interesų apsaugą. Manau, kad būsimosios darybose mes susidursime su tam tikrais opiais klausimais, kurie rūpi atskiroms suinteresuotų subjektų grupėms, tačiau tikimės, kad artimiausių metų mes sugebėsime pasikeisti pirmosiomis nuomonėmis ir sugebėsime <clears throat> suvokti vieni kitų e, tikslus. Manau, kad dabar pribrendo laikas dėrėtis dėl laisvos prekybos ir siekti, kad tos darybos baigtųsi abipusiai naudingų susitarimų. Taip pat e, mes tikimės labai atvirų ir naudingo dialogo su Europos parlamentu. Ačiū pirmininkai. Dabar suteiksiu žodį Linai Kar, kuris atsakinga už prekybą ir etuk atstovė. At this early stage I will... Dėkoju. Dar ankstyvas kol kas etapas, tad galime kalbėti tik tiesiog remdamiesi patirtimi to, ką jau esame užfiksavę darantis dėl e, sustarimų su kitomis šalimis ir dėl TTIP, aišku, tas aktualu. Naujoji Zelandija ir Australija yra mūsų prekybos partnerės ir manau teisinga būtų pasakyti, kad nei šios šalis, nei ES nenori numatyti papildomų kliūčių prekybos susitarime. Norime, kad būtų imtasi veiksmų ir socialinės plotmės kontekste, kad nebūtų išnaudojama darbo jėga ir socialiniai partneriai bei pilietinė visuomenė turėtų būti bet kokio pobūdžio sustarimų dėmesio centre. Tokias darybas be abejo sveikintume ir ES jau ėmėsi vieno kito svarbaus žingsnio dėl TTIP mm, Tad e, būtų džiugu, jeigu ir su Australija, ir su Naujaja Zelandija pradėtų vykti pokalbiai. Beje, dar viena šalis partnerė svarbi yra ir Japonija, kurią čia reikėtų paminėti. Visose sustarimuose turėtų būti kalbama ir apie darbo jėgai svarbus klausimus, taip pat ir su aplinkosauga susijusius veiksnius, atsižvelgiant į visas sudarytas konvencijas pagrindinės, e, kurios numato darbo saugos standartus, e, inspektavimą darbo vietoje ir panašiai. Nei Naujojo Zelandija, nei Australija visgi nepasirašysios 138 e, konvencijos ir 87 dėl susibūrimų laisvę. Ir beje, pakeitimai padaryti darbo teisės srityje reiškia, jog negalima daryti jokių išimčių ILO konvencijos kontekste. Ir visus tos klausimus reikėtų išspręsti dar prieš pradedant dėrybas dėl susitarimų. Ir vis dėlto nei viską atsižvelgta ir praeitįje būdavo socialinės įtraukties srityje, pavyzdžiui, žmogaus teisų apsaugos srityje, kas yra aktualu. Korejoje, žinome, ir dabar vyksta žmogaus teisų pažeidimai e, Svazilende, Gvatemaloje. Todėl Turi būti visuomet aiškios intencijos mūsų paskatos veikti ir nebūtinai tai yra susijęs su pačia prekyba teritorijoje. Reikia spręsti esminius iššūkius ir atsižvelgti, pavyzdžiui, į EBPO, tarptautinio bendradarbiavimo kodeksą ir kitus svarbius dokumentus, kurie turėtų būti minimi tekste kaip pamatiniai dokumentai. TTIP pasiūlyme e, socialinė įmonių atsakomybė yra minima kaip laisvanoriškų pagrindų vykdoma veikla, tačiau iš tiesų jį kuria papildomą vertę e, ir turėtų būti pripažįstama kaip esminis veiksnys įmonės veikloje. Labai džiugu, kad atvyko svečiai iš Naujosios Zelandijos ir Australijos ir, ir nekalba apie tradicinį ISDS pobūdžio susitarimą. Džiugu, kad yra situacija vertinama kitaip šiuose šalyse. Na, Europos profsąjungos e, be abejo labai smarkiai priešintųsi tokiams nuostatoms, kadangi suteikiama per daug galių tarptautinėms didžiuliams kompanijoms, koncernams ir mažoms įmonėms čia nebelieka daug erdvės, jau nekalbant apie pilietinės visuomenės organizacijas ar skaidrumo trūkumą tokioje veikloje. Pasiūlyme atsižvelgiama į kai kurios mūsų nuogastavimus, tačiau vis dar ne viskas išspręsta dėl to, kas pasakytina apie užsienio tiesioginės investicijas ir kalbant apie tabako sektorių, galėtų būti taip pat galvojama apie kiek kitokią kryptį ir įmonės, kurios tiesiog neatsižvelgia į daugelį socialinio pobūdžio reikalavimų, reikėtų išbraukti iš sustarimo apriepties. Neturėtų būti ir viešųjų pirkimų sferoje suteikiami e, kontraktai, jeigu yra neatsižvelgiama į visus šiuos reikalavimus socialinės įmonės atsakomybės srityje teisė imtis veiksmų viešo intereso vardan neturėtų būti pažeidžiama. Viešo sektoriaus paslaugos, tokios kaip sveikatos priežiūros e, srityje ar kitur, turėtų būti užtikrinamos ir neturėtų būti šioms sferoms e, daroma žala dėl papildomo rinkų atverimų. Daugam Mm, reglamentavimas e, atrodo kaip raudon, paskutinė raudona linija, dar suteikianti būdą demokratiniai kontroliai. Mes tikrai nepasisakome prieš kai kurių barjerų šalinimą, pavyzdžiui, dėl to, kas susijęs su įvairių testavimų, plevimus ir panašiai, tačiau nenorime, kad e, būtų nepaisoma socialinių partnerių vaidmens derantis ir be abejo yra dar ir daugybė kitų elementų, kuriuos reikėtų aptarti busimų dėrybų kontekste ir Europos profsąjungų konfederacija yra nusteikusi lankščiai ir atvirai kalbėtis dėl daugelio temų. So, Mr. Pascal. Ačiū, kad laikėtės jums skirto kalbėjimo laiko. Ir toliau kalbės panas Pascal Kerneis, vykdomasis direktorius iš Europos paslaugų forumo. Ačiū, ponė pirmininkė, ministrai, parlamento nariai. Ačiū už kvietimą. Gal pirmiausiai pasakysiu, tikrai ačiū už kvietimą, nes šiuo atveju mes kalbame ne tik apie žemės ūkį. Ir aš manau, kad šis susitarimas iš esmės bus labiau skirtas paslaugoms, kurios <clears throat> sudaro 73 procentus BVP Europos Sąjungoje, Australijoje 67 procentus, o Naujojo Zenlandijoje 69 <clears throat> procentus. Europos Sąjungos priekyba su Naujojo Zelandija ir Australija paslaugomis jau dabar sudaro didelę užsienio priekybos balanso dalį ir ES priekybos saldo buvo teigiamas 13 metais 11,4 milijardo. Be to, ES eksportas į Australiją ir Naują Zelandiją su tikrai yra pakankamai didelis 41 procentas visų pasaulio eksportuojamų šias dvi šalis paslaugų. Jeigu pažiūrėsime atskirai, tai Australija 41 procentas, Naujoji Zelandija 32 procentai. Europos Sąjunga taip pat yra labai svarbi užsienio tiesioginių investicijų partnerė. Naujojo Zelandijoje maždaug 122 milijardų eurų. Jeigu pažiūrėsime per kitą pusę, užimtumas. Daugiau nei 83 procentai visoje Australijoje esančių darbo vietų yra būtent paslaugų sektoriaus darbo vietos. Taigi toks bendras vaizdas. Ir mūsų Europos paslaugų teikėjų organizacija šio susitarimų domisi, bet ministras Graseris sakė, kad mes iš dalies susidurėme su anomalija. Keista, kad Nauja Zelandija ar Australija neturi tokio susitarimo su Europos Sąjunga. Dauguma valstybių turi. Ir vienas iš argumentų, kodėl taip nutiko, yra tai, kad Naujoji Zelandija ir Australija yra EBPO narės teisės viršenybės valstybės, dalyvauja TISOS dėrybose, jie masto kaip mes ir galiausiai šios dvi valstybės prisijungia GPA susitarimą. Naujoji Zelandija pernai tai padarė, o Australija artimiausių metų tai padarys. Tačiau dėl to šios dvi šalis labai panašiai, elgesi panašiai viską vertina. O ką visą tai apskritai reiškia? Tai reiškia, kad ESF nori pritarti tokiam susitarimui, kuris turi būti labai įsamus ir platus. Mes norėtume, kad atsirastų kažkoks uh, GAT plus susitarimas. Jūs žinote, kad GAT plus susitarimas, kurį priemė PPO, yra daug geresnis, mažiau diskriminuojantis. Mes tą girdėjome iš tisos nario. Ir mes norėtume, kad šiuo atveju būtų kažkoks taip susitarimas geresnis negu kiti. Ir jeigu mes pagalvosime, kad jisą taps pag, e, geriausių laisvos priekybos sutarties e, variantų, tai mes norėtume, kad derantys su Australija, Australija ir e, Naujaja Zelandija mes gautume kažkokį TPP tipo susitarimo tobulesnį variantą. Ir galbūt tai galėtų būti GPA plus susitarimas, ne? Mes, pavyzdžiui, su Kanada, su Kanada turim pasirašę gerius susitarimus, bet norėtume žengti toliau, galime mažinti e, ribinės vertes, nes mesgi siekime, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų srityje ne vien tik tai viešai sektorių bet e, norėtume dirbti su visais subjektais, universitetais ir kitais. Taigi tiek apie paslaugas, o viešasis e, pirkimų, viešųjų pirkimų sektorius yra dažniausiai paslaugų pirkimo sektorius. Kaip dėrėtis? Na tai šiuo atveju pritarčiau gerbimo sekretoriaus nuomonį. Reikia neigiamo sąrašo, nes abi šalis yra įsivyščiusios ir kaip Kanados atveju, kad buvo, arba kaip kad dabar elgiamės Japonijos atveju, mes turime sudaryti taip vadinamą absoliučiai neigiamą sąrašą. Ir tada atsisakyti tuščia žodžiavimo ir žengti toliau. Įvedant a, įpareigojanti teisiškai reguliavimo lygį. Pasinaudokime TPP, galime net pateikti jums pavyzdžių, ko mes pageidautume. Pavyzdžiui, horizontaliausias ligmuo ir tarp valstybinės paslaugos. Ir čia kyla plačiai skambanti tema tarp valstybinis keitimasis duomenimis. Bet suprantat, negali būti priekybos, jeigu nėra keičiamas informacija. Ir ne tik tai e, kalbantis, e, ne tik tai priekiaujant paslaugomis. Tai pasakytina apie bet kurią sritę. Todėl mes turime nustatyti taisyklės, kurios užtikrins sklandų tarp valstybinį pasikeitimą duomenimis kad bus atsižvelgta į vietos draudimus. Ir tai nieko beje bendro neturi su um, duomenų apsauga, privačių duomenų apsauga. Tiesiog yra duomenų srautų valdymas ir mes turime to nepamiršti ir duomenys, kurie aktualūs e, vietos paslaugos teikėjams. Dar vienas svarbus dalykas. Kai daromasi dėl tokių prekybos sutarčių ir dėl paslaugų, tai nereikia pamiršti, kad daugelis e, dalykų, kurie pasakyti aktualūs paslaugų sektoriuje, praktiškai yra aktualūs ir kitų sektorių atveju. Pavyzdžiui, laikinas paslaugų teikėjų judėjimas, bet nebūtinai tik paslaugų teikėjų, tai gali būti laikinas inžinierių vykimas į kitą šalį, e, nes reikalinga užtikrinti kažkokios įrangos techninę priežiūrą. Todėl aš manau, kad reikėtų dėrėtis kur kas plačiau. Reiktų pagalvoti apie tarpusavio kvalifikacijų ir licencijų pripažinimą, leidimų pripažinimą, tai leistų architektams, teisininkams, dar kai kurių profesijų atstovams laisviau judėti, jeigu būtų pripažinta jų profesinė kvalifikacija ir tai, aišku, duotų daugiau naudos pasirašius šį susitarimą. Sektoriai. Aišku, reikėtų pažiūrėti, kokią naudą davė TPP susitarimas pagal sektorius, kai pasiskirstė galiausiai <clears throat> paslaugų teikimas, kaip teikiamos profesionalinės paslaugos. Tačiau mus nuliūdino Australijos pasiūlymas dėl bankininkystės, ypač mažmeninės bankininkystės ir draudimo rinkų GPA susitarimo atveju nėra kalbama apie aviacijos ir jūrų ir laivybos paslaugų teikimo, galėtumėm pagalvoti, ar nevertėtų įtraukti. Taigi tiek. Mes norėtume, kad dabar dėl ISDS. Mes tikrai norėtume, kad būtų užtikrinta investicijų apsauga ir mes tikrai daugam pritarėme, kas siūloma, bet mes neturime nustatyti maži, žemesnių negu čia dabartiniu metu galiojančių standartų. Ir galiausiai bendradarbiavimas reglamentavimo srityje. Mes jau tai išbandėme su amerikiečiais ir norėtume, kad dabar būtų žengiama toliau. O proga yra, deramės su Naujaja Zelandija ir mm, Australija ir susitarimuose galėtų būti numatytos atitinkamos nuostatos. Ačiū. Trys kolegos prašo žodžio, pirmas panas Pielneris, labai ačiū, būtų įdomu iš jūsų išgirsti komentarus apie investuotojo apsaugą, kai, jau, kai kuriuos jau girdėjome, tačiau galbūt šiek tiek daugiau norėtume išgirsti apie tai, kuo yra geros TPP nuostatos dėl investuotojų apsaugos Kaip supratau, šis klausimas Australijai buvo pakankamai opus anksčiau, tačiau vis tik tai Australija nusprendė šias nuostatas priimti ir su jomis sutikti, taigi norėčiau paklausti, kodėl. Taip pat, e, ponė, iš Etuk noriu užduoti klausimą. Žinau, kad e, buvo kilę tam tikrų problemų ratifikuojant TDO konvencijos kai kurias Taigi, su kai kuriomis šalimis, e, ar yra kokių nors problemų susijusių su susirinkimo laisvė, arba nėra laikomas jau tam e, tikrų nuostatų dėl minimalaus e, darbinio amžiaus. Taigi, į ką čia buvo daugiausiai atsižvelgiama, noriu paklausti. Tačiau jūs kalbėjote labai daug apie tai, ko jūs nenorite, tačiau galbūt galėtumėte pasakyti, ko jūs siekiate. Kiek e, suprantu, tikrieji etuk nariai e, dirba ir e, kažkokius kitus atskirius darbus, taigi jie turėtų būti suinteresuoti kurti naujas darbo vietas. Kiek suprantu, jums kelia nerima pasiūlymai dėl teisės aktų suderinimo, harmonizavimo ir norėtumėte tą biurokratinę naštą e, konvertuoti į tam tikras e, raudonasis linijas, kurių negalima būtų peržengti. Ir <clears throat> dar galėtų etuk atstovai man paaiškinti, arba įvardinti bent vieną pasaulio valstybę, su kuria būtų galima susitarti dėl atitinkamų taisyklių harmonizavimo ir pasaulio standartų nustatymų. Pana Keli, žodis ačiū. Diskusija yra labai įdomi, nes mano e, sūnus e, pakankamai glaudžiai su šia šalimi susijęs, tai yra su Australija, aš turiu minėti ar galėtų atsitikti taip, kad mes pasirašysime prekybos susitarimą su Australija, bet e, ne su Nuoja Zelandija arba atvirkščiai. Ir e, jeigu taip atsitiktų, kokios būtų pasakmes kiekvienai iš šių šalių. Pone Kartai pat kalbėjo apie ISDS, e, yra komisijos narės Malstrom pasiūlymas, pagal kurį nesprendžiamos vietos verslo subjektų problemos kilus ginčiams su tarptautinėmis korporacijomis, taigi kaip reikėtų šį klausimą nagrinėti. Jūs kalbėjote, kad niekas pasaulyje nevyksta, jeigu du kompiuteriai tarpusavę nesikalba. Galbūt Australijos atstovai mano, kad mes šiek tiek per griežto požiūrio laikomės Europoje į duomenų srautų judėjimą ir kaip bendradarbiavimas šios ir tie galėtų vystytis jūsų vertinimu. Davidas, mano frakcija visiškai pritarė tik atstovams, kad reikia tinkamas straipsnius įtraukti skyrius į laisvos prekybos susitarimus Paskalio mintis man patiko apie paslaugų svarbą, tačiau jis paminėjo kai kurios dalykus, pavyzdžiui, neigiamą paslaugų sąrašą mes neturėtume, manau, iš karto tokio sąrašo sudarinėti, man labiau patiktų teigiamas paslaugų sąrašas. Taip pat įdomu būtų išgirsti iš jūsų atitinkamą vertinimą, ar būtų galima pasirašyti dvi šalių susitarimus, pavyzdžiui, su Nuoja Zelandija dėl paslaugų. Pasitelkti taip pat ir teisę e, susitarimus, tai yra e, susitarimus prekybos paslaugomis susitarimus, kurie galėtų būti pasirašomi dvi šalių. Šalis pagrindais taip pat ir su Australija viceministras mane teigia, kad e, Australija galėtų laikytis pakankamai lankstaus požiūrio į e, šios klausimus, tačiau aš abejočiau dėl to. Ar galėtumėte šiek tiek išsameu paaiškinti savo poziciją, Danieliui žodis. Daug klausimų buvo užduota, aš tik tai noriu paklausti ponios Kar. Ji minėjo skaidrumo aspektus. Būtų įdomu išgirsti iš ponios Kar ir pono Kernais jų atinkamą vertimą po to, kai komisija paskelbė nemažai dokumentų susijusių su TTIP dėrybomis, pavyzdžiui, dokumentus, e, kuriais apibrėžiami arba nustatomi dėrybininkų įgaliojimai ir, ir panašiai. Ar galite pateikti kokį nors pavyzdį apie tai, kad komisija būtų viešai pažadėjusi, ką nors padaryti? tačiau e, siekdama užtikrinti skaidrumą, tačiau to nepadarė. Kalbėti apie skaidrumą yra vienas dalykas, tačiau būtų gerai pateikti ir tam tikrus įrodymus, taigi ir turite <clears throat> kiekvienas konkrečių įrodymų apie papildomus dokumentus, kurie dabar yra paviešinti. Mas Dartmas, aš norėčiau deklaruoti savo interesus, mano žmona yra Australijos pilietė ir norėčiau deklaruoti dar tam tikrą atvirkštinį interesą. nes aš e, e, labai dėl to apgrėstauju, tačiau ji yra mano buvusi žmona. Taigi labai aukštai vertinu tą aplinkybę, kad Australija ir Nuoja Zelandija yra labai skirtingos valstybės, taip pat ir ekonomikos yra skirtingos ir man iš tiesų nėra visiškai aišku, arba akivaizdu, kad e, tie laisvos prekybos sustarimai turėtų būti siejami tarpusavyje. Galbūt galėtumėte man kas nors paaiškinti, kodėl turėtų būti siejami. E, e, taip. Norėčiau galbūt užduoti klausimus, kurios, kurie nebuvo paminėti. Tai yra trys pagrindiniai eksportuotojai į Europos Sąjungą. Kinija, Rusija ir JAV nėra pasirašiusios laisvos prekybos susitarimo. Ar jums reikia tų laisvos prekybos susitarimų susijusių su e, visa papildoma jų e, ratifikavimo ir sudarimo procedūra. Taigi aš tikrai nenoriu e, kažkaip iš jūsų šaipytis, aš tik noriu užduoti rimtą klausimą. Noriu paklausti, kokie būtų teigiami ir neigiami Australijos ir Kinijos laisvos prekybos sustarimo aspektai bei poveikis. Ir dar vieną dalyką noriu pastebėti. Mano supratimu tiek ponas Braun, tiek ir kiti kolegos tikrai sukorė ilgą kelią, kad čia atvyktų. Ir man atrodo, kad e, tikrai keistai Mm, atrodo mūsų komiteto mm, darbo pobūdis, turint omenyje, kad e, abiejų šalių lobistai ir šiaip čia dirba nuolat. Ponai Takulai žodis, aš nors reaguoti į kolegos Dartmato, e, jeigu teisingai ištariu jūsų pavardę, e, pasisakymą. Manau, kad Dabartinis metas yra labai svarbus Australijai, Naujai e, Zelandijai pasirašyti visos prekybos sustarimą, ypač e, Australijai su Europos Sąjunga, nes jūs palikote savo žmoną Australiją, o dabar Junktinė karalystė gali išstoti iš Europos Sąjungos, taigi mums visiems reikia ieškoti naujų tinkamų partnerių. Ir esame tam pasirengę. Noriu žodžiu klausimą ponui Braunui kalbėjote apie baigiamas darybas dėl TTP. Kas, e, koks jūsų vertinimu būtų didžiausias pasiekimas e, susitarus dėl TTP sustarimo ir kokia jo dalis yra problematiškiausia? Ir kalbant apie laisvos prekybos sustarimą su ES, tai kokia didžiausia šio nauda būtų Australijai? Pons Campbell, ačiū pirmininkė, jeigu suprantu, Australija ir Nuoja Zelandija. E, iš pradžių atsisakė darybų dėl laisvos prekybos sustrimo po to, kai ES bandė primesti tam tikras nuostatas dėl žmogaus teisų. Derantys su Kanada dėl laisvosios prekybos susitarimo e, darybos užtruko maždaug du metus panaš, dėl panašių priežasčių. Es nori įtraukti atitinkamas nuostatas dėl žmogaus teisų. Ar galima susitarti dėl to, kad e, konstatuoti, kad čia deramasi dėl e, prekybos ir darbo vietų, o ne dėl žmogaus teisų ir e, manau, kad Europos Sąjunga turėtų <clears throat> dabar e, atsisakyti savo tinkamų reikalavimų dėl žmogaus teisų ir ne prarasti dviejų, trijų metų atitinkamoms daryboms, nes e, diskutuoti apie žmogaus teisės reikia kitose vietose. Pana Braunų žodžiu. Ačiū pasistengsiu atsižvelgti į viską. Buvo klausima, kodėl pasirašėme po investicinės e, apsaugos nuostatomis e, pagal TPP, tai iš tikrųjų buvo pagal TTP Tai buvo dalis tiesiog sustarimo, labai paprasta priežastis ir reikėjo arba pasirašyti po tomis nuostatomis arba apskritai atsisakyti sustarimo ir tie saugikliai, dėl kurių dėrėjomės ir kurie buvo įtraukti į skyrių dėl investicijų vis dėlto mūsų manimų sudarė gana gerą pusiausvyrą, taigi galėjome po jais pasirašyti Dėl e, ponios Malmstrom idėjos e, investuotojų teismą atitinkamai steigti esam atvirai nusiteikę, iš tikrųjų gana nebloga mintis ir daugelį pasiūlymų galėjome paremti, pritarti tai minčiai, kad e, sistema dabar gana fragmentuotai veikia, susiskaldžiusi, taigi vyksta nuolatinės tiesiog diskusijos dėl to, kaip judėti pirmin. Gal ne man buvo klausimas dar vienas, bet aš pasistengsiu jį atsakyti dėl laisvosios prekybos sustarimo ir, ir lengvatos sistemų su kitomis šalimis. Man atrodo, kad ES tokių neturi. Dar reikėtų nepamiršti ir tokios organizacijos kaip PPO ir jos konteksto, nes e, pagal šiuos sustarimus prekybos kontekstas labai smarkiai reglamentuojamas ir jeigu yra sudaromos e, prekybos lengvatos, tuomet iš tiesų yra <clears throat> peržiūrima situacija pagal PPO susitarimus dėl santykių su tomis šalimis. Su Kinija susitarimas turėtų įsigalioti dar šį mėnesį, žiūrėsime, kokia situacija bus po to. Dėl pagrindinės naudos, kurią teikia atitipas susitarimas arba galbūt neigiamų aspektų, reikia pasakyti, kad pagrindinė nauda TPP buvo rinkų atverimas kitose šalise daugeliu prekių, taip pat, kadangi tai buvo regioninio pobūdžio sustarimas, buvo numatyta vieninga kilmės taisyklė bendra, taisyklė dėl kilmės, taip pat e, susitarta dėl prekybos aplinkos. Ir daugelis dalykų jau buvo ir žiniasklaidoje aptarta iš to, kas galbūt galėtų suvok, būti suvokiama kaip neigiama pasiekmė. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, dėl to, kas pasakytina apie farmakologijos rytį, rezultatas vis dėlto gana patenkinamas. Yra tiesiog skirtingi požiūriai pritaikyti, siekiant išvengti nuostatų kolizijos ir pavyko iš tiesų puikiai išbalansuoti kokios pagrindinės problemos dėl laisvosios prekybos sustarimo galima sudarimo su ES, mes manytume, kad viską atskleidę esame, visas kortas ant stalo, kas mums svarbu, ko nenorėtume matyti tekste, taigi norisi sustarimo, kuris būtų tiesiog abiems pusėms naudingas ir gerai subalansuotas. Toliau Lina Kar. Um, ačiū, ponė pirmininkė. Man regis, turiu dar kartą pakartoti, kad profsąjungos ne prieš priekybą, mes norime sąžiningos priekybos, vienodų sąlygų ir kad Europos įmonės galėtų veikti tomis pačiomis taisyklėmis ir tomis pačiomis sąlygomis. Dėl TDO konvencijų Paprastai jos nustato minimalius standartus tarptautinių lygių ir manau, bet kuri save gerbinti demokratinę valstybę neturi jokios problemos ratifikuoti tas konvencijas ir jas įgyvendinti. Dabar a, taisė burtis į organizacijas Į šį klausimą atsakyti negaliu, nes nesu tiek gerai susipažinusi su Australijos ar Naujosios Zelandijos <clears throat> sistemomis. Bet mūsų kolegos, ypač iš Naujosios Zelandijos, atkreipė dėmesį į vieną problemą. Būtent Zelandijos darbo teisė suteikia galimybę nukrypti nuo TDO konvencijos prekybos atveju ir suteikti saviškiams, kaip sakant, lengvatinės sąlygas. Kalbant apie darbuotojų apsaugą, darbo sąlygas, yra vienas dalykas, bet aš manau, kad visada kiekvienas, kiekviena moneta turi dvi pusės. Reikia abi pagalvoti, nes mūsų, pavyzdžiui, įmonės neturi tokių išimčių ir e, negali pasinaudotimis, o, be, o kitas prekybos partneris turėtų toliau. Taigi preky, e, prosąjungos pasisako už santykius, kad būtų galima sukurti daugiau darbo vietų. Mes niekada nekovojame prieš naujų darbo vietų kūrimą. Ir mus lygiai taip pat domina ūkio augimas ir užimtumo didinimas, kaip ir bet kurį iš jūsų esančių šioje salėje. Tačiau kokio tipo darbo vietas mes kūrėme? Ar mes kūrėme siltinės darbo vietas, kurių neužtikrina geros apsaugos ir dirbama e, prastomis darbo sąlygomis. O gal mes kūrime aukštos kokybės darbo vietas, e, aukštą kvalifikaciją ir gerus įgūdžius turintiems asmenėms. Nesakome, kad negalime susitarti dėl suderinamumo, dėl taisyklių harmonizavimo. Ne, mes sakome kad mums svarbiausia vienodos sąlygos veikti visiems. Dėl skaidrumo aš asmeniškai nežinau, kad e, nebūtume matę kažkokių dokumentų, tačiau reikia gerokai pakovoti, kad būtų suteikta prieiga prie dokumentų. TTIP susitarimas tai yra geras pavyzdys. Komisija nuolatos skelbia naujausius dokumentus, tačiau kita vertus visiškai nežinome, kokia yra Junktinio Amerikos valstybių dėrybinė pozicija. Mums tikrai labai labai sunku gauti informaciją apie dėrybinės pozicijas, nes tai jau už prieigos ribų. Iki šiol e, Kitais atvejais nebuvo problemų gauti informacijos, bet šiuo atveju taip, TTIP tai, atveju taip. Na ir man atrodo, kad aš jau sakiau, kad profsąjungos tikrai pasisako už tai, kad būtų sukurta, sukurtos naujos darbo vietos, bet kad tai būtų kokybiškos darbo vietos. Na ir paskutinis kalbės Paskalis. Ačiū, pona pirmininkė, dėl neigiamo sąrašo. Kodėl aš sakiau neigiamas sąrašas, o neteigiamas? Mūsų galva neigiamas sąrašas būtų daug skaidresnis. Todėl visiškai aišku, ko negalima. O toliau viskas galima. Ir kai mes darame su išsivyščiusiomis šalimis, yra visai kitaip negu kaip su besivyščiusiomis šalimis. Ir nelabai suprantu, kodėl mes negalime tokio sąrašo sudaryti. Ir įmonėms bus tada labai lengva. Jos pasiima vieną dokumentą ir aiškiai žino, ką gali ir ko negali. Ir kokie yra dalykai. Todėl mūsų galva tai logiškas pasirinkimas. Dėl tisos ko mes negalime pasiekti tiesos pagalba. Pirmiausia, mes gautume daugiau gal kaip ir TPPA, bet jūrų laivyba labai ribota. Ir tisoje yra tokių aspektų, dėl kurių bus galima gerai susitarti, bet jeigu mes dar išplėstume reglamentavimo srityje bendradarbiavimą, tai būtų daug naudingiau. Kitas dalykas, pavyzdžiui, iš mūsų pusės labai aktualus yra viešųjų pirkimų klausimas ir mes linkę stoti į gynybinę poziciją. Ir beveik linkiu pritarti komisijai, kad tikrai netiek daug dokumentų mes negalime pamatyti. Komisija pateikia dokumentus, bet norėtume, kad visos dėrybinės pusės supažindintų su dokumentais. Ir TTIP atveju ir skaidrumo atveju tai tikrai triukšmas kyla. Bet vyksta dėryba su Japonija ir niekas neprašo jokių dokumentų. Bet mes taip pat norėtume žinoti, ką siūlo kita dėrybininkų pusė. Taigi skaidrumas turi būti užtikrintas tuo pačiu lygiu. Toks pats. Ir baigdamas keletą žodžių apie duomenų srautus. Ar kyla rizika, kad ES įves apribojimus? Tai aš iš savo pusės pasakysiu. Taip, mes nenorėtume, kad ES įvestų didesnių apribojimų, griežtesnių apribojimų, vadovaudamas į visą šią diskusiją apie domenų apsaugą. Ir nenorėtume, kad kai kurie principai būtų perkelti į susitarimą. Galime paaiškinti ir kodėl. Nes TPP susitarimo atveju tikrai labai daug pasiekta keičiantis duomenimis ir mes norėtumėm, kad tas standartas mūsų atveju nebūtų žemesnis. Ačiū, mėly kolegos, mes jau čia dabar persijungsime į anglų kalbą, nes e, vertėjai baigė savo darbą ir baigsime savo posėdį dabar anglų kalba. Pirmiausia, steiksiu žodį komisijos atstovai poniai Kionik, kad jis sureaguotų mūsų diskusiją išgirstus argumentus. This, uh, event, a most interesting discussion. Uh,